Rautumėte, niekas neprieštarauja, todėl jį patvirtiname. Pirmininko pranešimai, du parlamento nariai pranešė apie savo pasitraukimą iš parlamento narių. Pirmoji Diana Volis, kuri nuo 2012 vasario pirmos dienos atsisakė savo mandato. Noriu, naudodamasis progą, padėkoti Dianai Volis už konstruktyvų ir sėkmingą bendradarbiavimą Europos parlamente. Taip pat Prancis Derosa pranešė, kad nuo vasario pirmos dienos atsisakė savo Europos parlamento nario mandato. Atsisakys tiksliau, taip pat ir kolegai Derosa noriu padėkoti už likščiolinį darbą. Tikiuosi, kad dar atvyks į posėdį, galėsiu asmeniškai padėkoti. Parlamentas priima domenčią informaciją pagal ketvirto straipsnio darbo tokios taisyklių pirmą antrą dalį konstatuojame, kad e, atsilaisvino šios parlamento narių vietos ir ponas Suvilė Italė pranešė, kad tapo Europos auditorumų nariu. Uh, Todėl parlamentas pagal darbo tvarkos taisyklių atitinkamus straipsnius e, konstatuoja tą faktą, noriu pranešti, kad